Kolegos, norėčiau visus pakviesti susėsti į savo vietas. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend. Paskubėkite, kolegos, nes turime pradėti balsavimą. Par... Pradėsime nuo pirmojo klausimo, tai yra dėl Stojanovo pranešimo. Balsuosime be pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie patraunėvėjas pranešimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Šajer pranešimo. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toriau periname prie antrojo šair pranešimo. Čia taip pat balsuojame vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Periname prie trečiojo pono Šair pranešimo. Taip pat vardinis balsavimas, prašau balsuoti.